We start the meeting with adoption of the... Pradedame posėdį, tvirtiname darbo tvarkę, darbo tvarkę tvirtinsime, bet yra pakeitimų. Aštuntas darbo tvarkės klausimas, rekomendacija Europos komisijai dėl dėrybų, dėl transatlantinės priekybos ir investicijų partnerystės sutarties. Jį aptarsime prieš ketvirtąjį darbo tvarkės klausimą, kurio pasiūlymas dėl direktyvos, dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl jūrininkų. Antrasis darbo tvarkės klausimas. to the tap interpretation works now. Ar dabar jau girdite vertimą? Puiku. Ir į vokiečių kalbą taip pat. Yra techninių problemų su vokiečių kabina, nes išsinginėja jų mikrofonas. Do we know if the... Ar dabar viskas gerai? Puiku. Dėkoju. Antrasis darbos varkės klausimas. Čia kalbėsime. A, tiesiog norėčiau pasakyti, kad verčiama yra visas kalbas išskyrus suomių, kroatų ir maltiečių. Dar vienas dalykas. Norėčiau jūs informuoti, kad sekretariatas norėtų informuoti, kad e, nuo balandžio 2 iki balandžio 12 biure vyks šiokių tokių remonto darbų ir dėl to komiteto personalas, komiteto darbuotojai e, iš dalies turės dirbti kaip ir iš namų arba tokiuose laikinuose biuruose, nes jų biurai bus remontuojami. On... Trečias darbo tvarkės klausimas. Vienonarių bendrovių, vienonarės bendrovės ir pirmiausia e, pranešėjai žodis Jutai Steinruk. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau e, nukreipti į komitetą šitą direktyvos pasiūlymo dėl to, kad aš manau, kad e, šitas pasiūlymas buvo e, kritikuojamas parlamente anksčiau ir buvo e, perduotas atgal komisijai. Toliau, dėl fiktyvių įmonių pasirodymo ir taip pat dėl darbuotojų bendro sprendimo primimo teisės. Manau, kad, labai ger, manau, kad šitos nuostatos yra gerios ir taip pat labai svarbu, kad būtų palengvintas įmonių tarp, tarp valstybinis steigimas. Taip pat Taip pat e, trys pagrindiniai kritikos punktai. E, pirmiausia, e, atskirimas būstinės ir administracinės, administracinio biuro, taip pat buveinių registravimas ir turi čia slypi trojos arklys dėl to, kad mažo, mažos įmonės yra neparemiamos. E, ir čia taip pat yra kalbama apie daugybę įmonių, kurios, kurios yra fiktyvios. Der, äh, ja, Netzwerk. Daugelis partnerių, su kuriais kalbėjau, sutarė dėl to, tai yra visi profsąjungos darbdaviai, notarų rūmai ir Europos smulkaus verslo asociacija tokiams mintims pritarė. Noriu paminėti tris aspektus, kurie man buvo svarbiausi atmetant šį pasiūlymą. Pirmiausiai buveinės registracijos tvarka pagal e, siūlomas taisyklės turi galioti <clears throat> vienasmeniai bendroviai e, tos šalies įstatymai, kurioje ji yra registruota, o tai reiškia, kad kai kurie apsaugos standartai, kurie būtų taikomi darbuotojams, negaliotų tokiu atveju. Tas buveinės suskaldimas leidžia pasitelkus fiktyves bendrovės ir pasitelkus fakt, e, fiktyvų arba tariamą savarankišką darbą išvengti mokesčių, dėl to kenčia valstybių narių e, įplaukos iš mokesčių, socialinės įplaukos taip pat e, pasiūlyme nėra numatyta jokių reikalavimų įstatiniam minimaliam kapitalui arba atidėjimams, <clears throat> dėl to ribotas atsakomybės bendrovės, kurios yra reikalingos verslui plėtoti, taip pat praranda savo prasme, o, tam, o čia taip pat yra susiję aspektai su, su darbuotojų apsauga, su ap, akcininku apsauga, taip pat galimybė registruoti internetu įmonę leidžia vystyti įvairiaus, įvairiaus plauko nusikalstamą veiklą, kadangi tokiu būdu labai mažai arba beveik nelieka jokių galimybių išieškoti nesumokėtus pinigus. Taip pat e, teisinio saugumo nesukuria e, arba neužtikrina siūlomas e, apibrėžimas šių įmonių ir būtent dėl tokių priežasčių aš tam pasiūlymui nepritariu. Ačiū šešėliniai pranešėjai. Ponas Beket, EPP frakcija, prašau, ponai Bekeri. Pasicindė. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau pradžioje iš esmės pritarti šiai iniciatyvai. Yra prasminga ir manau, kad Įmonių steigimas yra sudėdamoji mūsų ekonomikos e, plėtros, teigiamos plėtros dalis Europoje. Taip pat manau, kad e, visos tos temos pradedant e, nuo minimalaus įstatinio kapitalo, kreditorių apsaugos, darbuotojų apsaugos nėra tinkamai sureguliuotas. Aš nenorėčiau tiek daug kairiosios ideologijos prieštaravimus e, grįstų argumentų pateikti, kaip mano anksčiau kalbėjusių kolegė, tačiau <clears throat> manau, kad e, vis tik tai galėtume palaukti, kol teisės reikalų komitetas patvirtins savo poziciją, kad turėtume išmintingai palaukti dabar. Kiek žinau, tame komitete pakankamai išsamei ir pakankamai rimtai yra svarstamos ir tikrinamos visos teisinės aplinkybės ir visi klausimai susijęs su minimaliu įstatiniu kapitalu, kitais aspektais, taigi išimties tvarka, manau, kad dabar mūsų komitete turėtume ramiai palaukti, kol kitas komitetas patvirtins savo poziciją ir po to padaryti savo išvadas. Ačiū. Thank you, Mr. Ačiū. Pana Ponas Kasnodepskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad pritariu išsakytoms abejonėms, nes trūksta tam tikrų saugiklių. Minimalaus kapitalo reikalavimas, taip pat fiktyvios įmonės. Aš manau, kad čia reiktų daugiau apie tai pamastyti. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną aspektą. Dažnai šiame komitete mes kalbame apie tai, jog neatsižvelgiame pakankamai į tai, kad ES šalių ekonominės situacijos labai skiriasi. Pavyzdžiui, socialinės išmokos nevienodos visur ir socialinio dempingo terminu dažnai yra piknaudžiaujama, nes ekonominė realybė skirtingose šalyse yra kitokia. Taigi reikia subalansuoti štai, dal, štai kokius dalykus. Viena vertus reikia siekti geresnio reglamentavimo, tačiau taip pat turime atsižvelgti ir į tai, kad šis pasiūlymas gali atverti galimybės mažoms įmonėms e, geriau veikti vidurio rytų Europoje. Tai yra svarbu tų šalių ekonomikoms. Ačiū. Alde frakcijai atstovauja Antanas Guoga. Ar kas nors kitas atstovauja šiandieną Alde frakcijai? Kągi, tuomet GUE NGL frakcija, Riniero Niekari. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai. Tai yra puiki, puikus nuomonės projektas, visiškai pritariu jūsų nuomonė ir pritariu tam nusivylimui, būtent, kad komisija dabar pateikė tokį pasiūlymą, kuriuo bus lengviau išvengti mokesčių ir kitaip pažaboti ir apriboti darbuotojų teisės. Taigi nekartosiu ta, to, ką sakė pranešėja. Aš visiškai sutinku, kad turime atmesti šį komisijos pasiūlymą ir dėl to pritariu e, parengtai nuomoniai. Ačiū. Ar žalių, žaliesiems atstovauja ponia Rankė, prašau. Aš norėčiau atsiprašyti šešėlinės pranešėjos Tačiau mes pritarėme tiems dalykams, kurie jau buvo pasakyti ir mes kaip žalioji frakcija atsisakome, atmetame komisijos pasiūlymą, nes manome, kad e, ten, kas pažadėta, tai, kas pažadėta, tai nėra įgyveninama. E, ir ypač, kai kalbame apie mažų įmonių e, steigimą, čia yra labai daug pavojų mažoms įmonėms. Norėčiau paminėti pagrindinius dalykus, pavyzdžiui, fiktyvios įmonės, jų steigimas, reikia kontroliuoti šią procesą, nes tai gali labai E, svarbu užtikrinti e, darbuotojų bendro sprendimo prieimimo teisę ir įmonė, įmonių steigimąsi. Manau, visus šitie dalykai turi būti smarkiai pagerinti. Iš principo mes e, pritarėme paramai smulkioms įmonėms ir šitame pasiūlyme nepakankamai yra e, numatyta apsauga smulkioms e, įmonėms. E, per praėjusiais, met, praėjusiais metais mes dėl šitos temos labai kovojame. Pavyzdžiui, kad šituo pasiūlymu gali atsitikti, kad komisija um, neatsižvelgs į tuos e, svarbius žingsnius, kuriuos mes kartu um, e, sukūrėme su komisija. Todėl aš e, ats, ats, todėl mes atmetame šitą komisijos pasiūlymą. Ačiū. Thank you, Mr. Brock. Dėkuoju, ponas Brokas. Ačiū, norėčiau porą pastabų pasakyti, kaip kolega iš Lenkijos sakė, ir aš taip pat manau, kad e, reiktų sukurti palankesnės sąlygas e, smulkiavardėm verslui. Ir iš šito e, reglamento mes galėtume paimti tam tikrus pranešimus, tačiau, pranašumus. Tačiau nėra labai aiškiai pasakyta, kokie neigiami aspektai yra su to susiję reikia išnaudoti vidaus rinkos pranašumus ir to, e, manau, kad nėra pakankamai šitame reglamente tai išdėstyta. E, daugelis kolegų įsakė e, pran, pavojus, pavyzdžiui, fiktyvių įmonių steigimas ir taip pat kokias pasiekmes gali turėti darbuotojų bendro sprendimo primimo teisė. Tai reikia reglamentuoti geriau ir aš manau, nega, e, kad negalima atsakyti tokios bendros sprendimo prieimimo teisės, kai to, tos įmonės yra tarp valstybinių mastų yra įsteigiamos. E, Na, e, tai, tai reiškia, tam, tam nebus labai smarkiai pritarta ir aš norėčiau pritarti pranešėjos E, pasiūlymui, užduoti tam tikrus klausimus e, komisijai, rasti sprendimą ir e, kartu pasitarti. Aš manau, kad mes turėtume gražinti šitą pasiūlymą komisijai. Thank you, Mr. Mann. Ačiū, ponas Mann. Ah, nicht. Ah, jetzt den Knopf gefunden. Also <clears throat> Hans Becker hat ja recht, wir brauchen Unternehmensgründung auf alle. Na, mums e, reikia palengvinti įmonių steigimąsi, be abejo, tačiau ne, be, ne, bet kokiamis, e, ne bet kokią kainą. Mes norime užtikrinti e, daugiau darbo vietų steigimo, tačiau jos turi būti kokybiškos, ne, nestabilios. Ir jeigu mes bet kokiam sąlygom užtikrinsime įmonių e, steigimą. Tai reiškia, kad vieno, e, mes, mes čia kalbame apie vieno žmogaus vienanarės įmonės. Taip pat reikia tinkamai formuluoti minimalų kapitalą. Mes čia kalbame apie lengvesnį registravimą internete, tačiau tai nėra susijęs su jokia atsakomybė. Aš bijau, kad, galima, kad bus e, piknaudžiauta šiomis teisėmis. Mes daugybę metų stengiamės um, užtikrinti gerą reglamentavimą komandiravimo direktyvą. Ir mes labai daug ką pasiekėme e, kovodami dėl darbuotojų teisų. Ir dabar manau, kad uh, tai nėra atspindėta šiame uh, pasiūlyme. Mes kalbame apie socialinę ekonomiką. Ir norėčiau konstruktyvesnio dialogo su teisės komitetu, kad nebūtų šitą, šitą reglamentavimą pažiūrėta tik tai labai sausai iš teisinės pusės. Ir manau, kad mes turėtume pradžioj, pačioje pradžioje priimti protingą sprendimą, aptarti viską su darbuotojais ir darbdaviais ir su smulkiu, smulkiom ir vidiniam įmonėm, kurie yra atsakingi už savo darbo vietas. Ir negalime taip lengvai imti ir atmesti šitą pasiūlymą. Thank you, Mr. Perinski. Ačiū, ponas Pirinskis. Thank you, Madam President. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> norėčiau irgi išsakyti nusivylimą dėl tokio pasiūlymo, kurį pateikė pas, komisija. Ir esu nusivylęs dėl to, kad e, tuo met, kai vyko klausimai naujų komisijos narių, kandidatūrų svarstymai, aš turėjau galimybę paklausti pono Dombrovskio konkrečiai šiuo klausimu paprašiau, kad jis pripažintų, jog yra vienanarių, vienaris bendrovės susijusios tam tikrą riziką dėl darbuotojų teisų, dėl to, kokią įtaką gali turėti tokios įmonės. Tačiau tuo metu jis nebuvo dar padaręs, atlikęs savo namų darbų ir buvo šiek tiek nustebęs, bet pareiškė, jog grįž prie to pasiūlymo, panalizuos situaciją ir pasistengs tinkamai sureaguoti. Ir štai dabar ponas Brokas prašo komisijos tinkamai atlikti namų darbus. Bijau, kad tai, ko tikisi ponas man, atsižvelgti į socialinę rinkos ekonomiką, manau, kad to trūksta šiame pasiūlyme ir pono Dombrovskio mąstyme. Taigi, kažin, ar čia pats tinkamiausias pasiūlymas tiesiog atsimti komisijai pasiūlymą ir atlikti namų darbus prieš jį patikiant iš naujo. Ačiū už diskusijas. Dabar bus trumpa pertrauka, nes balsuoti pradėsime. Pane Štainruk dar. Ja. Dėkoju kolegoms už plačią paramą ir Aš e, e, keičiuosi nuomonėmis su kolegomis iš Teisės komiteto ir aptariu socialinę dimenciją ir pasiekmes valstybėms narėms, taip pat ir e, smulkioms ir vidinėms įmonėms. Ir taip pat reikia pasižiūrėti į, iš darbuotojo ir darbdavio pusės, atsižvelgiant į valstybių narių socialinės sistemas. Tai visiškai nesusiję su jokia ideologija. Ne, ir dabar mes norime at, at, atmesti šitą e, pasiūlymą e, nes e, remiamės būtent smulkaus ir vidinio verslo interesais. Ir dabar šitas komisijos pasiūlymas ne, nėra apsiribota, jeigu jis nebūtų apribotas tik smulkių ir vidinių verslų, tai tada didelės įmonės galėtų e, išnaudoti šitas nuostatas ir teisėtai ir neteisėtai. Ir Čia kalbame ne tik apie naujai e, įsteigtų įmonių skaičių, kalbame ne tik apie tai, ar iš tiesų bus kūriamas darbo vietos ir kokiam tikslui tai bus daroma. Aš dėkoju už diskusiją ir manau, kad kartu su šešėliniais pranešėjais tai aptarsime ir pasikeisime nuomonėmis su kolegomis iš Teisės komiteto ir gausime jo aiškę poziciją. Tačiau taip pat e, yra labai e, naudinga ir. E, taip, tačiau taip pat būtų labai naudinga ir Teisės komiteto, jeigu mes pasiūstume jiems aišku signalą. Uh, Ačiū. Išklausysime ir pono Korts. Jūs, generalinis direktoratas, ar norėtumėte trumpai pasisakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. <coughs> Man atrodo, kad tikrai išklausėme daug e, nusivylimų žodžių. Mes irgi nusivylę, kad nepavyko pristatyti pasiūlymo taip, kaip tą padarėme IMKO ir JURI komitetuose. Aš manau, kad jeigu būtumėme pristatę pasiūlymą, būtų, būtumėme išvengę daug nesusipratimų dėl jo. Įskaitant daugelį dalykų, kuriuos minėjo ir pranešėja. Labai esame nustebę girdėdami išsakytus tokius susirūpinimus, kurių tikrai negalime niekaip pagrysti pateiktų pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl registracijos internetu. Pasiūlyme viskas yra aišku. Būtent valsty, to, ta valstybė narė, kuri, yra, kuri registruojama bendrovė, kontroliuoja tą registraciją, taigi nėra galimybių kurti tokias fiktyves įmonės e, bendrovės ir yra labai saugios procedūros internetu taikomos, kurios jau egzistuoja 16 valstybių narių, tas pats pasakyti nėra apie mokesčių klausimą, čia yra visiškai kitas dalykas, e, nesusijęs su pačiu pasiūlymu, jau eilę metų <clears throat> Teisingumo teismo uh, bylos pagrindų įmanomas dalinti buveinę ir netgi toje šalyje, iš kurios yra pranešėja, yra leidžiama skaldyti, dalinti buveinę. Ir tokiu būdu tai nesukelia mokesčių problemos. Mokesčių inspekcijos žiūri, kur yra įsteigta bendrovė, jos pagrindinis štabas ir ten yra, jie yra apmokestinama ir būtent kur jinai gauna pelną. Taigi šis pasiūlymas nieko nekeičia. Galėčiau ir daugiau paaiškinti įvairių klausimų, tačiau suprantu, kad laiko neturime, tai gal apsiribosiu tuo. Ačiū. Dėkoju. Pane Štainruk. Zum Ad Dėl um, būstinės ir centrinės administracijos atskirimo uh, valstybės narės remiasi Teisingumo teismo uh, sprendimais, kuris uh, pabrėžia valstybėje narėje pripažintos įmonės, įsteigtos įmonės pripažinimą kitoje. Visai neseniai buvo priimtas naujas teismo sprendimas ir Teisingumo teismas um, teigia, kad jeigu įmonė yra registruoja e, valstybėje narėje, kitoje valstybėje narėje e, savo bendrovę siekdama išvengti mokesčių mokėjimo kitoje valstybėje narėje, e, tą praktiką reikia už, užkardyti, negalima tam leisti vykti. Todėl pagal Teisingumo teismo nuomonę šias nuostatas reikia pagerinti ir dabar vyko daug diskusijų ir buvo atlikta labai daug analizių valstybėse narėse ir dabar reikia remtis e, pasiekmių įvertinimu valstybėms narėms. Thank you. We will now... Ačiū. Dabar pasirengsime, pasiruošime balsavimams. Ah. Okay, I have to repeat the timetable. Dar pakartosiu, kokie yra terminai šiai nuomoniai. Pakeitimų pateikimo terminas dėl vieno nario ribotos atsakomės bendrovių yra gegužės 4 diena 12 valanda dienos. Pakeitimus svarstysime gegužės 28 dieną. Užimtumo komitete balsuosime birželio 23, jūri komitete rugsėjo 15 dieną. Taigi, dabar pasiruošime balsavimams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 Pane pirmininkė, prieš pradedant balsuoti norėčiau išsakyti trumpą pastabą. Nors esu naujas parlamento narys ir turiu priprasti prie kai kurių dalykų, negaliu taikstytis su tokia praktika, kad balsavimo sąrašas nėra prieš 24 valandas pateikiamas komiteto nariams. Aš savo, savo įgavau vakar 22 valandą, 130 puslapių ir tikrai mes negalime taip dirbti, nes klausimai, dėl kurių šiandien balsuojame, tikrai nėra tokie jau paprasti. Ačiū. Ponai Martan žodžiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Tą pačią pastabą norėjau išsakyti, kaip ir anksčiau kalbės kolega. Aš noriu pasakyti, kad mes taip pat negavome balsavimo sąrašą dėl aštuntojo darbo turkės klausimų. Jeigu sekretariato darbuotojai galėtų mums jį atnešti, būtų neblogai. Thank you. to Mr. Martin. E... Eh, Ponai Martin noriu pranešti, kad e, balsavimo sąrašai buvo išsiųsti e, frakcijos e, darbuotojai Anastasijai Mitronacijo. Vakar vakare turėjote gauti balsavimo sąrašus, o kitiems, kurie turėjo klausimų dėl to, kodėl sąrašai buvo taip vėlai atsiusti, noriu pasakyti, kad taip įvyko todėl, kad frakcijose dar vyko diskusijos dėl kompromisinių pakeitimų, o tai reiškia, kad taip vyksta šio parlamento politinis gyvenimas ir dažnai laiko pritrūksta. Tačiau tikiuosi, kad sugebėsime vienai par kitaip e, susiorientuoti balsavimo sąraše, laiko turime pakankamai daug skubėti nėra kur, ponia Manai, norėtų tarti žodį. Pone pirmininkė, manau, kad reikėtų rimtai sureaguoti į kolegų išreikštus sakytus priekaištus. Aš, ponios Harkin, pranešimą turiu minėję dėl transatlantinės prekybos investicijų partnerystės. Mes gavome tūkstančius kartais net elektroninių laiškų ir jeigu dabar Zovadą čia balsuosime, Žinoma, mūsų šešėlė pranešėjai bandė sustarti dėl kompromisų, tačiau ne visais atvejais jiems pavyko sustarti. Jeigu mes nesugebėsime kontroliuoti proceso, tai nedirbsime tinkamai, nedirbsime sažiningai. Ar negalėtume bent jau Harkin pranešimo balsavimo dėl perkelti į kitą posėdį? Parlamente labai daug komitetų, beveik visi svarsto TTIP sustarimą. Aš tikrai norėčiau išsameu sužinoti, dėl ko buvo susitarta tose kompromisuose. Ar negalėtume šio klausimo, balsavimo dėl šio klausimo nukelti? Tvarkaraštyje, tvarkaraštis jau yra patvirtintas ir mes negalime jo keisti, negalime priimti atitinkamų sprendimų. Žinome, politinės frakcijos gali ir turi užtikrinti, kad frakcijų nariai žinotų, koks kompromisas pasiektas ir kaip reikia balsuoti. Ir ne komitete šis darbas turi būti dirbdamas. Dirbamas mes dar laukime kai kurių narių. Paskutinį žodį ir galimybę kažką pasakyti ponui Brokui suteiksiu. Kada INTA komitete bus priimtas gautinis sprendimas? That is the only decisive moment when it's. Tai yra vienintelis aspektas apsprendžiantis, ar galime nukelti, ar negalime nukelti šio balsavimo. Ar mūsų sekretariatas žino, koks yra INTA komiteto tvarkaraštis ir darbo atvarkė. Gegužės 7 dieną bus prieimas sprendimas, ar mūsų komitetas neposėdžiaus iki gegužės 7 dienos pirmininkė. Nesu tikra, tačiau manau, kad turime baigti savo darbą šis klausimais iki balandžio 15 dienos turime pateikti savo nuomonę INTA komitetui mes e, nesame pagrindinis komitetas, negalime nulemti ir spręsti šių klausimų. Tai ir ponas Brokas. Baigėsi Inta komiteto nariams e, pakeitimo patikimo terminas, ar tai yra balandžio 15 diena? pirmininkė. Nežinau, ar teisingai supratau jūsų klausimą, noriu tik pasakyti, kad INTA komitete bus balsuojama gegužė 6-7 dienomis, o kada vyksta kitas mūsų komiteto posėdis, klausė ponas Brokas. Mūsų komiteto posėdis pasitikslina pirmininkė. Kodėl mes negalėtume balsuoti balandžio 16 dieną? Dar, dar liks 3 savaitės iki INTA komiteto sprendimo. Mes negalime keisti tvarkarašio, kurį mums INTA komitetas uh, pateikė, mes turime jo laikytis. Jeigu pradėsime keisti tvarkaraštį, tai e, prasidės chaosas. Ponas Brokas nesutinka. Pone Steinbruk, žodis. <clears throat> Mes patvirtinome šios balsavimo datą ir esame patvirtinę tvarkaraštį koordinatorių posėdžio metu, kadangi vienoje frakcijoje yra vidaus komunikavimo problemų, nemanau, kad turėtume keisti dabar mūsų patvirtintą tvarkaraštį. Mes buvome pakankamai, mes turėjome pakankamai galimybių savo frakciją aptarti šios rezultatus. Labiau patyrę kolegos žino, kad dažnai iki paskutinės minutės reikia dėrėtis dėl smulkiausių detalių tam, kad būtų galima sustarti, dėl mes reikalavome laikytis patvirtinų tvarkaršį ir balsuoti. Pirmininkė, pradėsime balsuoti. nuo ponios Harkin pranešimo. 107 pakeitimas atsiimtas. Pradėsime nuo šeštojo pakeitimo. Kas už, kas prieš <clears throat> susilaiko. Pasitikslinkime elektroniniu būdu balsavimo rezultatus. The vote is open and uh, now the vote is closed. Balsuoti baigiame. Ne, dar nebaigiame balsuoti, ne, jau baigiame. Kadangi balsų skirtumas labai nedidelis, tai pakartosime balsavimą dar kartą. Kartuojame balsavimą dėl šeštojo pakeitimo, pradedame balsuoti. dviems konservatorių socialistų frakcijos atstovais tarp balsuojančių yra per daug. Dar vis vienu per daug. Dabar viskas gerai, atmesta vieno balso persvara. Septintasis pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. vis dar tarp konservatorių vienu per daug. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Devintasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. už prieš susilaiko atmesta. A kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. LP frakcija turi vienu balsuotoju per daug. Dabar viskas gerai atmesta. 25 pakeitimas, kas už kas prieš. Susilaiko atmesta. Pasitikslinkime dėl šio pakeitimo taip pat. Pradame balsuoti. 25 pakeitimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta B kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Tikslinamės dėl 28 pakeitimo, pradame balsuoti. Balsuoti baigiama, baigiame, jis dar vienu per daug tarp balsuojančiųjų iš Europos liaudės partijos frakcijos. Pritarta 29 pakeitimas, kas už nes šis atkrinta, C kompromisinis pakeitimas dabar, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. C kompromisinis pakeitimas dėl tikslinamis, baigiame balsuoti. 32 už pritarta. Dabar balsuosime dėl 43 pakeitimo kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Kiam ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pasitikslinkime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta vieno balso persvara. Dabar balsuosime dėl 45 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. D kompromisis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 55 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. E kompromisis pakeitimas, ar norite pastikslinti dėl 55, gerai. Balsuoti baigiame. Atmesta. E kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar pereikime prie 68 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pasitikslinkime. Dėl 68 pakeitimo balsuoti baigiame. Tarp LP atstovų vienu balsuojančiuoju per daug. Nesvarbu, vis tiek už 69 atkrinta. F kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 79 pakeitimas dabar, kas už, kas prieš susilaiko, pasitikslinkime dėl šito taip pat. Balsuoti pradame ir balsuoti baigiame. Pritarta 81 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta tikslinamės dėl 81 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta 82 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 80 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. <clears throat> Pasitikslinkime dėl 80 pakeitimo, balsuoti praeidame. Ir e. vienu per daug tarp LP balsuojančių, dabar viskas gerai, pritarta. G kompromisis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 96 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Tikrinamės dėl 96 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame atmesta. 97 pakeitimas. Atkrinta 98. Už prieš susilaiko pritarta 99. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta 99 pakeitimas, tikrinamas elektroniškai. Balsuoti baigiame. Aštuntasis, e, tai yra H kompromisų pakeitimas, už prieš susilaiko pritarta. Šimtas penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 107 pakeitimas buvo atsimtas, dabar į kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Norite pasitikrinti dėl į kompromisinio pakeitimo, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 122 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 123, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 124 ir 125 pakeitimai, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Pasitikriname dėl 124-125, pradame balsuoti. Atmesta J kompromisinis pakeitimas, kas už. Susilaiko. Pritarta. K kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Šimtas keturiasdešimt pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Tikslinamės dėl 141 pakeitimo. Pradedame balsuoti ir balsuoti baigiame. Pritarta. Šimtas keturiasdešimt antras pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta 143 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 144 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 146 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 145 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta pritarta. 147 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl 147, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta vieno balso. Persvaro 148 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 100. 150 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta. 151 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 156 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 152 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 153 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta 154 pakeitimas, kas už, kas prieš, pasitikrinkime dėl šio taip pat. Atsiprašau. Balsuoti baigiame. Atmesta 157 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 155 kas už, kas prieš susilaiko. Ne, 155 atkrinta, dabar balsuojame dėl 158 už prieš susilaiko atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta pritarta. Trečiasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Penktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pone Brokai žodis. manau, kad pamiršome balsuodami dėl F kompromiso. Ten kalbama apie būtinybę imtis žingsnių, kad valstybėms narėms būtų garantuota teisė priimti tvirtinti teisės aktus. Manau, kad čia turėtume dar įtraukti ES papildomai, nes tokiu būdu mes nenumatome galimybės ES vykdyti teisėkuros veiklą. Ar čia neklaidą mes padarėme tokiu būdu patys save išbraukdami. turime imtis neatidėliotinų žingsnių, garantuoti valstybių narių ir ES teisų tvirtinti teisės aktus, e, vykdyti teisėkuros darbą. Pone Harkin, suteiksiu žodį. Ačiū. Mes 14 e, sutarties straipsnį čia cituojame, kuriame kalbama apie valstybių narių teisę tvirtinti teisės aktus dėl paslaugų ir kitų dalykų. Tai e, čia niekas nėra išbraukiamas, mes tik tai cituojame sutarties straipsnį, jo nuostatas šiuo atveju. Tačiau šie klausimai tuomet nepatektų į ES teisėkuros veiklos sritį turiuomenyje, tarkime, teisės aktus dėl atliekų tvarkymo ir panašiai, bet čia jūs galite spręsti, jeigu norite apriboti mūsų pačių teisės, tai pirmin. Tai yra pakeitimas žodžiu iš tiesų po balsavimo, turint omenyje, kad uh, Mes teikiame šiuo atveju savo nuomonę INTA komitetui, tai manau, kad e, šis klausimas galėtų būti svarstamas taip pat ir INTA komitete. Pirmininkė, gerai balsuojame dabar dėl nuomonės projekto su visais pakeitimais elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. tarp balsuojančiųjų vienu per daug iš LP frakcijos, dabar viskas gerai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 doch unvorstellbar, welche Unsinn Sie hier anrichten. Order. So I have a question to Mr. Brock. Hm? Mis Turiu klausimą ponui Brokui. Ar norite, kad jūsų komentaras būtų trauktas į posėdžio protokolą? <laughs> yes, we heard it, but you don't... Mes jį girdėjome, tačiau jūs to nenorite. Na gerai, mes jo negirdėjome. Electronic vote. Esame elektroninį balsavimą. The next one is... Toliau balsuosim dėl jūrininkų. Hmm? Yeah. I forgot to put that in the end. The yeah. two votes are hmm? roll call votes. Oh, yes. The mandate. Are you ready for the draft? Ar pasirengę balsuoti dėl pranešimo projekto? Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl jūrininkų. Pirmiausia, 39 pakeitimas jis atsiimtas. Tada pername prie J kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 40 pakeitimas ir 42 kartų identiški, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Dabar 11 ir 43 balsuojame kartu, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 12 pakeitimas ir 44 Balsuojame kartu, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 13 pakeitimas ir 45. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 14 ir 46. Kas už? Kas prieš? Susilaikę Priimta. Toliau, ką kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Penktas straipsnis, 16 ir 50 pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuntas straipsnis, 17 ir 51 pakeitimai ir peš 18. Balsuojame dėl jų kartu, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Peš 2. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. B kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Peš 5, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Peš 7, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Tikriname penktą konstatuojamoji dalis. Balsuojam. Baigiam balsuot. Atmesta. Balsavimas jau buvo baigtas. O rezultatas štai toks ir yra. Balsuojame dar kartą, ne visi suspėjo. Septintas peš pakeitimas, prašau balsuoti. Septintas peš pakeitimas. Balsuojam. Socialistų vienu per daug. Baigiame balsuoti. Čia ne aparatų problema. Tiesiog vis tiek atmetamas yra šis pakeitimas. Peš aštuoni, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. D kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Peš 9 atkrenta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. E kompromisas, kas už, susilaikę priimta. F kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Toliau 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Čia kartu balsavome ir dėl 24 pakeitimo. Toliau peš 12. Dėl jo nereikia balsuoti. G kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Toliau 36 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. H kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. I kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar pername tiesiai prie galutinio balsavimo, nes dėl 18 pakeitimas atsimtas. Taigi balsuojame dėl pranešimo projekto su pakeitimais ir pataisimais. Pradinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Keturiasdešimt septyni už, penki prieš. Dabar balsuojame dėl sprendimo pradėti dėrybas. Dar dėl teisėkuros rezoliucijos projekto balsuojame kas už. Vardinis balsavimas, prašau. Pradame balsuoti. Baigiame balsuot. Primta. Ir dabar balsuojame dėl sprendimo pradėti dėrybą su taryba pagal 73 taisyklę. Elektroninis balsavimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. surinkote 28 narius, kuriems reikėjo, taigi sveikiname ponę Moranšartį. Prašau, ponė Šartie. Pone pirmininkė, leiskite man labai padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams iš įvairių politinių frakcijų, nes tikrai reikia, čia yra bendras visų politinių frakcijų darbo nuopelnas. Ačiū. We'll now vote on the draft opinion. Dabar balsuojame dėl nuomonės e, projekto, dėl Europos strateginių investicijų fondo ir keičiančių reglamentų. Buvo atsimti du pakeitimai šyrį, tai yra antr, 238 ir 284. Pradėsime nuo 204 pakeitimo. Kas už? kas prieš, susilaikę, tikrinsime. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Primta. J kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Du šimtai penkioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 216 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 217. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 218 pakeitimas atkrenta. Dabar 219. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 220. Kas už? Kas prieš? susilaikę, tikrinsime. Prašau, 220 balsuojam. Baigiam balsuoti. Atmesta. 221 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 222 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ką kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. L kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 230 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 231 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, tikrinsime. Prašau. 14 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 232 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. M kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Dabar 245 pakeitimas. 238 atsiemė autorė. Sakiau pa, balsavimo pradžioje. 245 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 246, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 247. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 248. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 249. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 251, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 253, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 250, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 252, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 255, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 254, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 256, kas už, kas prieš, tikrinsime. Balsuojame. Baigiame balsuot. Vieną etapą per daug. Dabar baigiame balsuot. Atmesta. MA kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. N kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Dabar pereiname prie 269 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 270. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 271. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 272, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 273, kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. O kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 283 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 282. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 284 atsimtas yra, tuomet einame iškart prie P kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 289 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. Prašau balsuoti. Baigiam balsuot. Priimta. 290 atkrenta. Iš karto einam prie 291. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 292. Kas už, kas prieš, tikriname. 292 pakeitimas. Balsuojam. Baigiame balsuoti. Atmesta. Q kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 299. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 300. Tikriname 299 pakeitimą. Prašau balsuot. Baigiam balsuot. Atmesta. 300 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tikriname. Prašau balsuoti. Baigiam balsuot. Atmesta. 301 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 302 pakeitimas, kas už, 302 ir 306, dėl jų balsuojam kartu, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 303, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Prašom balsuot. Baigiam balsuot. Priimta. 304 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 305, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 307, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Trišimtai aštuntas pakeitimas. Dėl jo reikia balsuoti atsiprašau, 308 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 17 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 209 atkrenta. Ne, dėl jo reikia balsuoti. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 310 pakeitimas. Kas už? Ne, jis atkrenta. Šis atkrenta. Tuomet einame prie 311 pakeit... 12 pakeitimo. 12. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 313. Dėl jo balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 316. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 315. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 314. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 317, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 318, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 319, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 320, Kas už, kas prieš, susilaikę. Tikrinsime, prašau. 300 and... 320. Balsavimą baigime. Priimta. Kompromisinis R. Kas už? prieš susilaikę priimta. 325 pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmesta. 326 kas už, prieš susilaikę turime patikrinti. 326 kas už Balsavimą baigiame. Priimta. 328. 328, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Kompromisinis SA, kas už, prieš, susilaikę, atmesta Atmesta. Patikrinkime. Balsavimą baigiame. Labai aiškiai visi nubalsavo, tačiau kai, kam, kai kas nedalyvavote balsavime. Kompromisinis F. Kas už? Prieš. Susilaikę priimta. 334 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę priimta. 336 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. 338 pakeitimas. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 341. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 342. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 342. Balsavimą baigiame. Atmesta. 343 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 344 kas už, prieš, susilaikė. Patikrinsime 344. Balsavimą pradedame. Dabar baigiame. Priimta. 345. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 346. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 347, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 348, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 349, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 3450, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 351, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Patikrinsime 351. Balsavimą pradedame. Visi balsavote. 351. Tikriname 351. Balsavimą baigiame. Priimta. 352. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. 353. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. 354, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 354. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. Didelė dauguma. 355 Atkrenta. 356. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. 357. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. 358. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. Patikrinkime. 358. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. 359. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. 360. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 361, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 362, kas už, prieš, susilaikė priimta. 362 patikrinsime Balsavimą baigiame. Atmesta. 363, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 364, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 365, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 366, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 367, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 19, kas už, prieš, susilaikė atmesta. A kompromisnis, kas už, prieš, susilaikė priimta. 27 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Patikrinsime 27. Kas balsavimą baigiame. Atmesta. 28 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. 29. Kas už, prieš, susilaikė, patikrinsime. 29. pakeitimas. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. B kompromisinis. Kas už? prieš, susilaikę priimta. Antrasis pakeitimas 19 puslapyje. Kas už, prieš, susilaikę priimta. 39. Kas už, prieš, susilaikę priimta. Patikrinsime 39 pakeitimą. Balsavimą pradedame. Baigiame. Priimta. BA pakeitimas. E, kompromisinis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. C kompromisinis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 50 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penkiasdešimt pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penkiasdešimt antrasis, kas už, prieš. Galime nuo pradžių dabar 52. Dėl 52 balsuoti. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 53 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 54. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 55. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 56. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 57. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 58. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 59. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Patikrinkime 59 pakeitimą. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. 60 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Patikrinsime 60 pakeitimą. Balsavimą pradedame. Baigiame. Atmesta. 61 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. 62. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. 65. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. 63. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. D kompromisinis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. reikia kelti rankas, nors vis dar ir daug liko balsuoti dėl ko. Kompromisinis E. E, atsiprašome. Už, prieš, susilaikę, priimta. Devyniasdešimt pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Devyniasdešimt antrasis kas už, prieš prieš susilaikę atmesta. 93. Kas už, prieš susilaikę atmesta. 96. Kas už, prieš susilaikę atmesta. 94. Kas už, prieš susilaikė, priimta. 95, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 97, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinsime 97. Balsavimą pradedame. Baigiame. Atmesta. 98. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 99. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 101. 100. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 101. Kas už? Prieš susilaikė priimta. F kompromisinis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Šimtas dvyliktas pakeitimais. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Šimtas tryliktas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Patikrinkime 113. Balsavimą pradedame. Baigiame. Atmesta. 114. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Patikrinsime. 114.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 susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 117, kas už, kad, tiksliau atkrinta šis. Balsuokime dėl 115, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. G kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Verčiame 29 puslapį, 136 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 135 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl 135. Valsuoti pradedame. Valsuoti baigiame. Pritarta. Septintasis pakeitimas. Tiksliau, nuo 7 iki 137 visi pakeitimai balsuojame nuo 7 iki 137, kas už, kas prieš susilaiko Manau, kad reikia pasitikrinti. Balsuoti pradedame. Dėl 137 dabar balsavome. Pritarta. 138 kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 139. Kas už, kas prieš susilaiko? Pritart. Tikrinamės dėl 139. Balsuoti baigiame. Atmesta. 140 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaiko pritarta, tikrinamės dėl 140, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame, pritarta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. H kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. HA kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 151 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Tikriname 251. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šimtas penkiasdešimt antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. 155 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Šimtas penkiasdešimt trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 154, kas už, kas prieš susilaiko atmesta pritarta 160, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 158, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 156, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Tikrinamės dėl 156. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šimtas penkiasdešimt septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 159 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 161. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Tikrinamės 261. Balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 162 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 164 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 163 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 165 kas atkrinta, balsuome dėl 166 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 167 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 168 kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta tikrinamis 268 balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Atmesta. 169. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 170. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 173. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. tikrinamės dėl 173, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta, aiškiai, balsų persvara. Šimtas septyniasdešimt antras. Kas už kas prieš susilaiko atmesta, tikrinamės dėl 172. Balsuot pradėm ir baigiame pritartą. 174 pakeitimas, kas už, tiksliau jis atkrinta, pirmininkė atsiprašo. Hmm į kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko peritarta 182 pakeitimas 34 puslapyje. Nu, jūsų puslapį numeracija kitokia. Pirmininkė atsiprašo. Kas už šį pakeitimą, kas prieš susilaiko. Atmesta. 183, 184 ir 185 kartu, kas už, kas prieš susilaiko Atmestas 186. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 190. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 187. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 188 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 189 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 191 kas už, kas prieš susilaiko Atmesta 193. Kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 192. Kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. 124. Kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 195 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 198. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 196 atkinta, 197. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 199. Kas už, atkrinta, dešimtasis kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 201. <clears throat> Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 202. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 203. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dabar balsuojame dėl nuomonės projekto su pakeitimais elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 35 tokiems balsavus už. Jūs negalėjote balsuoti, ar turėtume pakartoti balsavimą? visi balsavote? Balsuoti baigiame. Trisdešimt septynių šeši prieš. Norėjau nuoširdžiai padėkoti visoms frakcijoms, kurios rengė skubos tvarka, prisidėjo prie šio dokumento rengimą, daug jums klausimų uždavėme, raginome greičiai, greitai sureaguoti, noriu visiems pranešėjams, šešėliams padėkoti bei visiems padėjėjams. Labai ačiū. We'll go to the draft opinion uh, on the review. Dabar balsuosime dėl ekonomikos valdysenos uh, įvertinimo, padėties ir iššūkių. Nuomonės projekto F kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. B kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, Ne, pirmiausia dėl D kompromisinio pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 20 pakeitimas, ne, 23 pirmininkė atsiprašo. Dvidešimt šeštasis pakeitimas Dabar išsiaiškiname, kaip balsuoti. Pirmiausia, turime balsuoti dėl 24 pakeitimo. Dėl likusios dalies. Ar esate pasirengę balsuoti dėl 24 pakeitimo? Už prieš susilaiko atmestą. <clears throat> Tikrinamės dėl 24 pakeitimo, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Socialistų ir demokratų yra per daug tarp balsuojančiųjų vienu. Atmesta. Dvidešimt šeštasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 27 pakeitimas. C kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. ir kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta 45. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. E kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 60 pakeitimas, kas už kas prieš, susilaiko. Atmestas 61, kas už kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl šio pakeitimo, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti dėl 61 pakeitimo atmestų. Dabar balsuojame dėl 63 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. G kompromisinis pakeitimas, kas už kas prieš, susilaiko pritarta. H kompromisinis pakeitimas, kas už kas prieš, susilaiko pritarta. 76 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 77 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 78 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 79 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl 79. Pradedame balsuoti balsuoti. Baigiame pritartą J. Kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Į kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Ką kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 92 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 94 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. M kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ne, patvirtintas yra šis kompromisas. 96 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. L kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šimtas šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šimtas aštuntas. Puiku, tikriname. Šimtas aštuntas pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiamas balsavimas. Šimtas devynioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šimtas dvidešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 121, 122 kartu, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 123 ir 124 dėl jų balsuojame kartu, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. N kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Q kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. O kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. P kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 139 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname 129 pakeitimas. Pradamas balsavimas, balsavimas baigiamas, priimta. 140 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tikriname 100. 40. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. S kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Dabar balsuojame dėl viso, visos nuomonės projekto. Kągi, galtinis balsavimas, prašau balsuot. Visi jau baigėte balsuot, balsavimas baigiamas. Kas yra? Ne taip. Prancūziškai buvo pasakyta, kad balsavimas yra baigiamas, nežinau, ar jūs tą pasakėte, ir tai suklaidino kai kurios kolegas. Gal galėtumėme balsuoti iš naujo, nes tai juk yra vardinis balsavimas. Ačiū. Žinoma, jokių problemų. Kągi, balsuojame dar kartą. Galtinis balsavimas dėl nuomonės projekto. Balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Didelė balsų dauguma.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 Yes, are you ready for the... Kągi, balsuojame toliau. balsuosime dėl nuomonės projekto dėl asmenės apsaugos priemonių. Pradėsime nuo 176 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 177, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 170 68 atkrenta. Ne. Balsuojame dėl 178, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname 178. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 179. Kas už, kas prieš, susilaikę, primta. 180 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 14 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 181 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 181. Tikriname jį dar kartą. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. 182. Kas už, kas prieš, susilaikę, Atmesta. Gerai, tikriname 182. Prašau balsuot. Baigiame balsuot. Atmesta. 183. Kas už, kas prieš, susilaikę, Labai mažai kas kelia rankas. Pradėsime iš naujo. 183. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 184. Kas už? Balsuojame kartu su 185. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. M kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname 16 pakeitimą. Prašau, balsuojam. Baigiam balsuot. Priimta. N kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. O kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 189 pakeitimas ir 23 dėl, dėl balsam kartu, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 190 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname. 190. Baigiam balsuot. Priimta. 21 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. P kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Q kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ne, sako pirmininkė. Aišku, kad patvirtinta. 192 kas už, kas prieš, susilaikę priimta. R kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Es kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 29 ir 199 identiški, kas už, kas prieš, susilaikę. Tikriname. Pradame balsuot dėl tų dviejų pakeitimų. Dvidešimt devintasis ir šimtas devyniasdešimt devintasis. Baigiame balsuot. Atmesta. Trisdešimtas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Trisdešimt pirmas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 32. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. U kompromisas. Tikriname 32 pakeitimą. Pradedam balsuot. Puikiam balsuot. Priimta. U kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. V kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dubelvė kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. X kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Ne, tikriname 39 pakeitimas, prašau. Baigiame balsuot. Priimta. Y kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Du šimtai vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Z kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 44 atsiimtas, 213 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. AA kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 216 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. AB kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 47 pakeitimas ir 219, kas už, ir 220 dėl visų trijų balsuojam. Ne. Ne. Dėl 47 ir 219. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ir dabar 220. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. AC kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. AD kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. AE kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 225 pakeitimas, kas už, Jis identiškas su 226. Dėl jų balsam kartu. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 50 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 51, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. AF kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 53, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 54 ir 228, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 55, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 229. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 230. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Tikriname 230. Prašau. Baigiame balsuot. Tai patvirtinta. 56 ir 232 ir 231. Dėl jų balsuojam kartu. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 233, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 234, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 57, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Tikriname 57. -ąjį. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 58. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. AG kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. AH kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 60 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 61 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 238 atsimtas, 62 kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. AI kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 64 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 240, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 65, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 66, dėl jo balsuojam. 66 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 67, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 68, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikrinam. 68. Balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti priimta. 69. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 70. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 241. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 241. Tikriname. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 71. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 72. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 73. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Du šimtai keturiasdešimt antras, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. 74, kas už, kas prieš, susilaikę, Tai patvirtinta. 75. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 76. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 243. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 77. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 78. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tikriname 78. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 200. Tai Atkrenta šis pakeitimas. Dabar 79. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 80. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. 80. Primtas. 81. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 82. Kas už? kas prieš, susilaikę, atmesta. 83, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 83 tikriname, prašau balsuot. 83 pakeitimas, balsavimas baigiamas, primta. 84. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. 85. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Balsuosime dėl 85 elektroniškai. Baigiame balsuot. Patvirtinta. 86. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname 86 pakeitimą. Balsavimas baigiamas. Priimta. 87. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 88. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 89. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 90. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 91. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 92. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 245. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 93. Ne, 93 atkrenta, tada 94 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 95 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 96 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 77. Kas už? Prieš? Susilaikę? Primta. 28. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. 99. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. Šimtasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. 101. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 102. Kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 103. Kas už, prieš, susilaikę priimta. 104. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 105. Kas už, prieš, susilaikė. Turime pasitikrinti 105 pakeitimą. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. 106 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 107 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 108 kas už, prieš, susilaikė, patikrinsime. 108. Balsavimą pradedame. Baigiame. Primta. 109 kas už, prieš, susilaikę, priimta. AJ kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 111, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 112, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 113, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 114, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 115, kas už, prieš, susilaikė priimta. 116, kas už, prieš, susilaikė priimta. 117, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 247, kas už, prieš, susilaikė priimta. 248, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 118, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 119, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 120, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. atsiprašome, buvo priimta, bet pasitikrinkime dėl viso pikto. Kas už? Tai yra 120 pakeitimas. 120. Patikrinsime. Balsavimą baigiame. Priimta. 121 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. 122 ir 123. Atsijėmė juos. Tada 124. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. 125. Kas už? Prieš. Susilaikę priimta. 126. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atme, priimta. 127. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. 128. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. Berots. Patikrinkime. 128. Balsavimą baigiame ir e, atmesta vienu balsu, vienu balsu persvarą. Balsavimas 249. Pakeitimas 249. kas už, prieš, susilaikę, priimta. 129, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 250, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 251, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 252, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 130, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 131, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 132, kas už, prieš, susilaikę atmesta. 133, kas už, prieš, susilaikę atmesta. 134, kas už, prieš, susilaikę atmesta. 135, kas už, prieš, susilaikę atmesta. 136, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 137, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 138, už, prieš, susilaikė. Patikrinsime. 138 pakeitimas. Balsavimą baigiame. Priimta. A kompromisinis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. pakeitimas 141, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Patikrinsime 141. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Vienu, vieno balso persvara. 142 atkrenta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė priimta. 143, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 144, kas už, atkrenta. 145. Ne, netkrenta. Turime balsuoti dėl 144. Gerai, 144. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 145. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. B kompromisinis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 149. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Galima patikrinti. 149. Patikrinkime. Balsuoti. Baigiame. Priimta. Vieno balso persvara. 150. Kas už? Jis atkrenta, atsiprašau. Kompromisinis C. Kas už? Prieš? Susilaikę? Galime pakartoti. Kas už? Už C kompromisinį. Prieš? Susilaikę? Priimta. 152 kompromisinis. Kas, e, e, pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. 153 kas už? Prieš? susilaikė priimta. D kompromisnis, kas už, prieš, susilaikė priimta. E kompromisnis, kas už, prieš, susilaikė priimta. F kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė priimta. 161, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 162 su žodiniu pakeitimu. Žodis 7 pakeičiamas žodžiu 5, kaip komisijos kontekste, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 163, kas už, prieš, susilaikę, priimta. G kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. H kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. I kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aha. J kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 171 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ką kompromisnis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. L kompromisinis, kas už, prieš susilaikė priimta. Dvyliktasis, kas už, prieš susilaikė priimta. Tryliktasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienas septyni penki, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar mes balsuosime dėl pataisytos nuomonės projekto. Pataisyto nuomonės projekto balsavimą pradedame. Balsuoti baigiame. Už 49. Do we have more? No. <laughs> Luckily. I think that we have a, uh, we have earned to have a Manau, užsitarnavome pietų pertrauką, tiesa? Dėkoju. Pasimatysime po pietų ir tikiuosi, kad dauguma iš jūsų taip pat dalyvausite tame posėdėje dėl to, kad pas mus vyks mini seminaras vaikų skurdo tema. Jiems tai yra labai, tiems, kurie dalyvaus diskusijoje, tai labai vertinga diskusija, lygiai taip pat ir mums. Netrukus pasimatysime. Dėkoju už šį maratoną. Moran Chatier. Merci à vous, Madame la Présidente, parce que c'est pas rien de, de... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turbūt tikrai nebuvo lengva e, pirmininkauti šitai sesijai, jūs puikiai padirbėjote. Taigi labai ačiū.